Balsavimas įvyks šiandien. Toliau pagal darbo atvarkė vyks bendros diskusijos dėl ponios Tarkevičiūtės pranešimo dėl tarptautinių mokėjimų bendrijoje bei pono John Purvis pranešimo dėl elektroninių pinigų įstaigų veiklos. Taigi, nedelsdama suteikiu žodį pranešėjai poniai Tarkevičiūtėjai. Keturioms minutėms. Dėkui, ponė pirmininkė šiuo metu kai europos sąjungos ekonomika pergyvena nuosmukio laikotarpį yra labai svarbu skatinti ekonomikos augimą. vienas iš europos sąjungos ekonomikos augimo šaltinių yra bendros rinkos plėtra kuri ypač finansų paslaugų srityje vis dar yra labai fragmentuota. teikiamas pasiūlymas kaip tik ir turėtų padėti spręsti šią problemą ir padėti sukurti bendrą europos mokėjimų erdvę angliškai tai vadinasi single payment area. E, Dokument, šis dokumentas jau turi savo istoriją. E, tik įvedus eurą ir panaikinus valiutų keitimo kursus eurozonos šalyse paaiškėjo, kad tarptautiniai mokėjimai yra e, kainos už tarptautinius mokėjimus vis dar skiriasi nuo kainų už mokėjimus vykdomus šalyse vietinius mokėjimus. todėl buvo priimtas europos parlamento ir tarybos reglamentas du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt dėl tarptautinių mokėjimų eurais kuris įsigaliojo du tūkstančiai vienas m. pabaigoje. jisai nustatė vienodų, vienodus mokesčius už atitinkamus vietinius nacionalinius mokėjimus ir tarptautinius mokėjimus ir įtvirtino šį principą. tuo buvo siekiama sumažinti kainas vartotojams ir užtikrinti didesnę konkurenciją apmokėjimo paslaugų rinkoje. E, vykdant šį e, reglamentą e, sumažėjo mokėjimų kaštai pavyzdžiui šimto eurų tarptautinis pervedimas kuris prieš įvedant E, reglamentą kainavo dvidešimt keturis eurus vidutiniškai europos sąjungoje dabar kainuoja du su puse euro tačiau kita vertus jisai atskleidė ir tam tikrų trūkumų tas dokumentas dėl to buvo nutarta e, įgyvendinti jo peržiūrą dabar teikiamas dokumentas ir būtent yra to dokumento reglamento du tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt patobulinta versija. kas yra naujo tame dokumente? pirmiausia kad išplečiamas E, vienodų mokesčių už tarptautinius ir atitinkamus vietinių mokėjimų principas įtraukiant tiesioginį debetą. E, anksčiau to nebuvo galima naudoti. sukūrus e, vieningą mokėjimo erdvę ir priėmus mokėjimo paslaugų direktyvą europoje keičiasi mokėjimo aplinka todėl, kad, todėl svarbu kad nuo du tūkstančiai devyni metų lapkričio mėnesio būtų galima tarptautiniu mastu naudoti populiarią elektroninio mokėjimo priemonę tiesioginį debetą. E, e, siekiant padėti sukurti tą bendrą modelį tiesioginio debeto e, reglamente nustatoma kad tuo atveju jei gavėjo ir mokėtojo mokėjimo paslaugų tiekėjai nėra sudarę dvišalio susitarimo pereinamo laikotarpiu iki du tūkstančiai dvylika metų nustatytas fiksuotas e, aštuoni centų euro dydžio e, daugiašalis tarpbankinis mokestis už tiesioginį debetą. taip pat dokumente yra numatyta kaip pagerinti e, vartotojų teisių gynimą ir pašalinti kliūtis verslui. šalims narėms yra siūloma paskirti kompetentingas institucijas kurios galėtų prižiūrėti šio reglamento vykdymą ir taip pat aktyviai tarp šalių tos institucijos turėtų bendradarbiauti kad e, verslui būtų kuo mažiau kliūčių jos galėtų nustatyti ir gaires kaip vertinti e, e, atitikimo nustatytam principui tvarką dar vieną naują dalyką kurį siūlo šita peržiūra dokumento yra tai kad siūloma palaipsniui panaikinti įsipareigojimus taikomus bankams tam tikrose valstybėse teikti mokėjimo balanso duomenis e, e, ir e, nustatoma kita tvarka mokėjimo balanso teikimo duomenų. man labai gaila kad su taryba nepavyko susitarti dėl šio punkto ir kol kas ta mokėjimų balanso peržiūrėjimo tvarka yra ne jos įgyvendinimo data nėra apibrėžta. parlamentas pasisakė ir komisija už tai kad ta data būtų griežtai nustatyta. dėkui pone pirmininke. monsieur purvis notre rapporteur pour quatre minutes. Nes purvis dviems, trims minutėms. Ši direktyva apima svarb, svarbę sritį, tai yra elektroninių pinigų sritį ir čia reikia teisinio pagrindo. Reikia paskatinti tokių pinigų naudojimą įvairiausiems tikslams. Elektroniniai pinigai nesiskiria nuo, nuo kitų pinigų. Jie turi savo vertę ir tai yra puikia e, priemonė atsiskaityti. E, Tačiau skirtingai nei kreditinės bei debitinės e, kortelės, tai yra iš anksto apmokėta priemonė. Paprastai naudojamasi nedidelėmis sumomis ir būtent tuo e, tie elektroniniai pinigai skiriasi nuo iš anksto apmokėtų, pavyzdžiui, telefoninių kortelių. Nereikia sąskaitos bankė, kad galėtum naudotis elektroniniais pinigais, taigi tai ypač naudinga ir aktualu tiems visuomenės nariams, kurie neturi banko sąskait, kitų. Ir prieš keletą metų Benjamin Curtin savo straipsnėje elektroniniai pinigai pareiškė, kad netrukus ateis elektroninių pinigų era. Deja, jo prognozijos buvo pernelik optimistiškos ir mm, per ankstyvos Europai. Europoje jie dar nepaplis taip stipriai, kai, kai buvo tikimasi, ko 2001 buvo patvirtinta pirmoji elektroninių pinigų direktyva. Galbūt taip įvyko dėl griežtų reikalavimų. Ir e, situacija bei finansinės institucijos e, skirtingose valstybėse skiriasi. Pavyzdžiui, Čekijoje tokių e, elektroninių pinigų institucijų yra apie 40. Ir buvo nuspręsta pakeisti instituciją, Junktinė karalystė buvo nuspręsta pakeisti e, tokias institucijas pri, prižiūrinčią tarnybą. Prieš E, prieš kurį laiką buvo vienas milijardas elektroninių pinigų rinkoje ir tai atitinka 600 milijonų, e, milijardų, atsiprašau, e, laisvai cirkuliuojančių eurų. Taigi, mes kalbame apie novatorišką paslaugą, apie naudojimas elektroniniais pinigais naujiems veikiems ir tai turėtų paskatinti uh, didesnę konkurenciją tarp rinkos veikėjų. Nes ir bus lengviau pradėti veiklą čia, nes e, įstatinio kapitalo reikalavimas sumažintas iki 3000 eurų. Taip pat galima įvairiais e, būdais vykdyti mokėjimus. Pavyzdžiui, e, vartu, žmogus nusiperkantis metro biletą elektroniniais pinigais gali taip pat įsigyti, nusipirkti ir gėlių, ir kavos. Tai pavyzdžiui jau yra įmanoma Hongkonge. E, įstatymo šio teisės akto priimimo procesas vyko, vyko labai sparčiai. Pirmasis svarstymo etapas vyko labai greitai, kad patvirtintume šį dokumentą prieš e, e, mūsų kadencijos pabaigą. Noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams iš visų frakcijų, komisijos tarnyboms bei Čekijai, kuri pirmininkavo rengiant šį pranešimą, už tikrai pozityvų bendradarbiavimą. Niekas nepasiekėme to, viso to, ko, ko norėjome pasiekti, bet manau, kad mes galime konstatuoti, kad žengėme svarbų žingsnį priekiną. Aš tikrai labai tikiuosi parlamento paramos šiam, šiam dokumentui. Pana komisarė, jums žodžiu. Pone pirmininkė, gerbiamas ponios ir ponai parlamentarai. Pirmiausia, komisijos vardu norėčiau padėkoti už tai, kad Europos parlamentas taip greitai ir sparčiai parengė pranešimus skirtus šioms svarbiams temams. Ir todėl širdingai norėčiau padėkoti tiek pranešėjams, tiek ir e, komiteto pirmininkams už spartų darbą. Na, teliko keli mėnesiai iki tos datos, kai valstybėse narėse bus e, pradėtas taikyti elektroninis mokėjimas. Vis todėl labai svarbu parengti bendros mokėjimo eurais erdvės e, mokėjimo priemonės. Ir, na ir direktyvoje yra numatytis atitinkamos priemonės, tačiau joms taikyti reikalingas bendras pagrindas ir tokiu būdu už, bus užtikrintas saugumas rinkoje. Uh, Per, mėnes, per pastarosius mėnesius iniciatyvų dėka mums pavyko susitarti dėl šių temų. Na, kai kalbame apie reglamentą dėl tarp valstybinių mokėjimų, tai tikrai labai džiugu, kad pavyko pasiekti kompromisą, kuris primtinas ir mums. Ir į pirminius pasiūlymus, į straipsnius buvo priimti pakeitimai susiję su daugia šaliais ir bankiniais mokesčiais ir debetiniais mokėjimais. Mes manome, kad šie pakeitimai yra būtini, tam, kad bendroje mokėjimo euros erdvėje galima būtų iš karto taikyti ir debetinius mokėjimus. Na ir tokiu būdu mes parengėme ilgalaikį darbinį modelį e, debetiniams mokėjimams ir tokie mokėjimai taip pat atitiks ir konkurencingumo taisyklės. Na taip pat galima bus atsisakyti um, prievalės teikti balansų duomenis. Na, kai kalbame apie direktyvą dėl elektroninių pinigų, tai, tai iš tikrųjų yra labai plataus užmojo ambacinga direktyva ir jis suteikia galimybę sukurti bendrą rinką elektroniniams pinigams, elektroniniams mokėjimams ir tai duotų naudos visiems. Na ir aišku, reikia pasirūpinti, kad tinkama bankų veiklos priežiūra turėti gerą teisinį pagrindą. Taip pat reikėtų pašalinti kliūtis prieigoms prie tokios rinkos ir. Na, Svarbu, kad tarp visos rinkos dalyvių, rinkos dalyvių išliktų tinkamos konkurencingumo e, sąlygos ir taip pat, kad būtų apsaugoti vartotojai bei sukurtos vienodos sąlygos visiems mokėtojams. Aš manau, kad pasiektas kompromisas yra tinkamas, jis leis mums pasiekti nusibrieštų pirminių tikslų, o kita vertus jis leidžia atsižvelgti į teisėtus būkštamius, kurie buvo išsakyti um, teisės akto rinkimo metu. Todėl visiškai parengti parengėme šį pasiūlymą. Na, o dabar Teisės reikalų komiteto vardu ponas Sakalas dvi minutės, prašau. Ačiū pirmininkė. Teisės komitetas palaiko pasiūlymą dėl tarptautinių mokėjimų reglamento pakeitimo ES viduje ir e, siūlo pirmiausiai pakeisti E, galiojantį reglamentą pritaikyti prie e, rinkos pokyčių, geriau e, apsaugoti vartotojų teisės ir sukurti modernę, modernę elektroninių mokėjimų sistemą ES ir užtikrinti bendrą rinką, bendrą vidaus mokėjimų rinką ES. Komitetas patikė atitinkamą nuomonę E, atsižvelgdamas joje į gautus pasiūlymus iš valstybių narių, siekiant e, nustatyti geresnę e, kontrolės procedūrą, nes yra labai svarbu pagerinti jau dabar taikoma kontrolės sistema, siekiant panaikinti skirtumus tarp atskirų valstybių narių proporcingumo, subsidiarumo ir vienodų E, bankinių mokesčių principas už tarptautinius mokėjimus turi atitikti e, atitinkamus sutarties straipsnius. Mes turime užtikrinti, kad galiojančios taisyklės ir principai e, būtų vienodi visose valstybėse narėse, tam, kad visi rinkos dalyviai ir suinteresuotos grupės turėtų vienodas sąlygas veikti. Ačiū pirmininkė. E, Kalbėtojai frakcijų vardu ir dabar EPP frakcijos vardu pasisakys Garcia Margajo. Eh, Ačiū. Pone pirmininkė. Aš, pak, aš kalbėsiu tik tai apie ponios Starkevičiūtės pranešimą. Kaip ji labai aiškiai ir teisingai paaiškino, šiame pranešime bandoma spręsti poreikius, kurie iškilo įvedus eurą. Ir čia galioja aiškus principai. Turi galioti tos pačios sąlygos ir nacionaliniams, ir tarp valstybiniams mokėjimams vidaus rinkoje. Uh, Tačiau manau, kad dar daug reikia nuveikti prieš šio reglamento įsigaliojimą. Taigi, e, e, einame link, link vieningos mokėjimų erdvės. Laikui bėgant šis reglamentas morališkai paseno. Turime jį peržiūrėti ir su, priderinti prie naujos situacijos finansinėse rinkose ir naujos Mm, mokėjimų paslaugų direktyvos. Taigi, čia noriu dar pakalbėti apie keletą aspektų. Tarp valstybiniai mokėjimai, jų įtraukimas į apriepti šios direktyvos, taip pat e, galimybė peržiūrėti reglamentą tuo atveju, jeigu iškiltų kažkokių tai problemų bei reikalavimas teikti informaciją apie statistinius duomenis. Parlamentas palaikė tokią viziją, komisijos viziją, bet pateikė keletą pakeitimų. Visų pirma, teisinių apibrėžimų patikslinimas, kalbame apie apibrėžimus naudojamus reglamente. Taip pat perspėjimas valstybėms narėms, kad jos turėtų geriau gyvendinti teisės aktus ateitie, nei tai darė praeitie. Ir galiausiai raginimas valstybėms narėms koordinuoti savo veiksmus. Mane neramina prievolė teikti statistinius duomenis, bet atrodo, kad e, institucijos pasitarusios tarpusavyje e, išsprendė šį klausimą, mane tikrai tenkina rezultatas, kurio pasiekėme. Ačiū. Merci, euh, madame la présidente je voudrais me prononcer sur le rapport de m. john purvis sur la monnaie électronique. Euh, d'abord je crois que si on s'interroge sur les raisons pour lesquelles Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, e, sakyčiau, elektroninių pinigų sistema ES yra mažiau išvystyta nei Hongkonge. Galbūt taip yra todėl, kad Europos vartotojai dažniau naudojasi bankų kortelėmis. Aš čia vardyčiau dvi priežastis susirūpinti. Na, juk nenorime, kad e, dėl E mokėjimo srities lobistinės veiklos mes e, visiškai pašalintume visas, visus veiklos apribojimus jiems. Juk mes norėtume, kad e pinigų e, institucijos, e, įstaigos, jų veikla taip pat būtų stebima. Na, o šiaip tas vartotojas, kuris naudojasi elektroniniais pinigais, jis juk turi būti apsaugotas ir taip pat turi būti užtikrinta apsauga, jeigu jis, tarkim, nuspręs nutraukti naudojimąsi sutartį. Ir pavyzdžiui, nutraukus sutartį, kad jam nereikėtų mokėti per nelik didelių mokesčių, nes nors šiaip elektroninių pinigų sistema palengvintų vartotojų gyvenimą. Na ir, ir taip pat būtų užtikrintas tinkamas e, stebėsinas mechanizmas. Pone Baiva, liberalų frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, parlamentas ir taryba tarėsi dėl uh, E, bendrų mokėjimų direktyvos, kuri e, pakeis dabar galiojantį teisės aktą ir leisti sukurti bendrą mokėjimo erdvį. Na, direktyva užtikrint vartotojų teisę apsaugą, o taip pat ir sumažins naštą atsirandančią dėl prievalės rinkti statistinius duomenės. Uh, 12 e, e, straipsnėje yra nuostata dėl peržiūros ir dėl šios nuostatos buvo parengtas kompromisas. Ponės Starkevičiūtės siūloma kompromisą Bulgarija palaiko. Na, tarp, tarptautinės. Um, tarptautinės finansinės krizės metu tikriausiai yra didelė prievalė rinkti statistinius duomenis. Na ir mes pasisakome už tai, kad paslaugų teikėjams nebereikėtų turėti įsipareigojimo teikti mokėjimų balanso duomenis, jeigu iki sumos iki 50 tūkstančių eurų. Mm, To straipsnio antroje dalyje kalbama apie statistinių duomenų svarbą, bandant uh, suprasti balansų naudą. Bien, nous avons un petit problème, nous n'avons pas M. Krast. Aš nematau salėje pono Krasto, pono Lundgreno ir nematau pono Gozės. Nėra norinčių pasakyti pagal spontaniškų pasakymų tvarką, taigi dabar tik žodį komisarui. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau dar kartą aukštai įvertinti Europos parlamento pasirinkta šių klausimų e, aptarimo būdą. Aišku, tai lapkričio mėnesį įsigalios nauja tvarka e, tarptautinių mokėjimų erdvėje Europos Sąjungoje ir e, mes turėsime naują galimybę sukurti bendrą mokėjimų rinką Europos Sąjungoje. Taigi bus uždegta žalia šviesa ir mokėjimų sektoriuje, tarbankinių mokėjimų sektoriuje įgyvendinti vieningą bendrą mokėjimų eurais erdvę. Mes siekime sukurti iš tikrųjų labai kokybišką Europinę mokėjimų rinką. Mes norime padėkoti Europos parlamentui už jo paramą e, išsakytą bendros mokėjimų erdvės atžvilgių. Ačiū labai, sako pirmininkė. Pana Lundgrino nebuvo salėje, tačiau dabar jis atsirado, tai jam išimties tvarka žodis suteikiamas po to, kaip pasisakė komisaras. Prašau. Tik tai dvi minutės kalbėti. Ačiū. Pone pirmininkė, tikrai labai e, teisingai pasielgėte. Elektroninius pinigus galima naudoti tarp valstybinėms mokėjimams ir tai yra tikrai didelė pažanga. Tai svarbi ES užduotis tokiu būdu tobulinti vidaus rinką. Tačiau norėčiau pasinaudoti šią galimybę priminti visiems, apie ką mes iš tikrųjų kalbame. Kai įvedėme eurą, ne, nemažame skaičiuje ES valstybių. Šis sprendimas buvo pagristas analizėmis, kurių eigoje e, mes bandėme išsiaiškinti, kokia yra bendros valiutos vertė, pridėtinė vertė. Nusprendėme, kad galime sumažinti e, mokėjimų, mokesčius už mokėjimus, kitus dalykus. Tačiau kaina, kurią mokame už tai, yra mažiau stabili ekonomika. Uh, nedarbo augimas, nes valstybėms narėms sunkiau yra tvarkytis. Dabar viskas iš viso atrodo labai blogai. Tokios šalis kaip Airija, Ispanija, Italija, Graikija. Nepamirškime, jog, jog aukomis tampa tie, kurie turėjo gauti naudos iš, iš bendros valiutos atsiradimo. Uh, taip nevyksta, nes nėra pažangos. Vieningų mokėjimų erdvėje nėra pažangos ir greitai atsidursime tokia, tokioje padėtyje, kad mokėjimo sistemos bus tokios veiksmingos, kad jų kaštai bus tikrai labai nedideli ir turėsime tokią bendrą valiutą, kuri tik tai mums garantuoja kur, kuri mums garantuos tik Europos ekonomikos nestabilumą. Ta esu sakęs jau anksčiau ir, ir tai vyksta dabar, taigi pamastykite apie tai. Bien, donc nous redonnons la parole à notre rapporteur, madame. Dėkoju, o dabar dar stikį žodis pranešėjai poniai Sarkevičiūtė dvi minutės. Dėkui, ponia pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, kad šitas e, reguliavimas yra teikiamas tekstas, yra kompromisas, kuris yra pasiektas sudėtingose dėrybose tarp e, tarybos, komisijos ir parlamento tačiau rezultatas yra teigiamas ir aš norėčiau padėkoti tarybos atstovui ponui trinkai e, ir komisijos atstovams už gerą bendradarbiavimą ir taip pat norėčiau padėkoti ekonomikos komiteto darbuotojams kurie padėjo paruošti šį dokumentą o jis ir atsakys į tuos klausimus kuriuos iškėlė ponas lundgrenas tai yra jis padės sustiprinti euro e, e, visą erdvę todėl kad bus sustiprinta e, atsiskaitimų mokėjimais eurais tvarka ir kas mane labai džiugina kaip ne euro šalies atstovę kad šis reglamentas gali būti taikomas jeigu ne euro zonos šalys narės norės ir mokėjimams e, nacionaline valiuta lietuvoje tai būtų litais dabar mūsų šalyse kol kas dar kainos mokėjimais e, tarp šalių ir vidaus mokėjimais nacionaline valiuta skiriasi. na tai iš dalies nulemta tuo kad mes nesame euro zonos narė šalis narė. manau kad e, pirmas žingsnis ir vienas iš žingsnių į euro zoną būtų tai kad mes pradėtume šį principą ne euro zonos šalys narės taikyti ir nacionalinėms valiutoms kitas svarbus dalykas yra kad e, šio reglamento dėl e, mokėjimų tarp šalių įdiegimas e, atveria kelią modernizuoti europos bankinį sektorių todėl kad bankai turi trijų metų pereinamąjį laikotarpį paruošti naują verslo modelį kuris atsiskaitymus padarytų efektyvesniais tai yra labai svarbu mes labai dažnai kalbame apie inovacijas naujas iniciatyvas modernizavimą šitas dokumentas kaip tik visam tam ir sudaro sąlygas. Dėkui. Nous donnons maintenant la parole à Monsieur Purvis. Steiksime žodį ponui Purvis, kalbėti dvi minutės, ponė pirmininkė.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 Taigi reikalavimas dėl e, kapitalo įstatinio yra tik tai vienas procentas, bet mes tą nuostatą keičia, keičiame. Kla, kalbant apie 20 procentų lankstumo, tai e, lankstėsiose valstybėse tai yra 1,6 procento, e, labiau konservatyvių nusiteikusiose valstybėse yra 2,4 procento. Na, aplitudė yra gana plati ir Bet visą to reikia pasakyti, kad elektroninių pinigų naudotojai es tikrai bus visiškai apsaugoti ir bus galimybė apsisaugoti, kalbant apie kapitalo reikalavimus. Tai čia nacionaliniai elektroninių pinigų operatoriai e, gali pradėti veiklą ir jiems keliami, keliamas reikalavimas dėl 2 milijonų eurų. Manau, kad per keletą ateinančių metų situacija šiek tiek pasikeis ir manau, kad ir, ir prekeiviai, ir naudotojai pasidomi, tikrai susidomės šią paslaugą ir vis tos institucijos susiderins, tai yra tikrai vartotojų labai draugiška paslauga, labai naudinga paslauga, kuri nekelia jokios grėsmės Europos ekonomikai. Ir aš sakyčiau, kad mes galime galiausiai pasinaudoti galimybėmis, kurias mums siūlo elektroniniai pinigai. Diskusijos baigėsi šio klausimu. Dabar pagal darbo tvarkę svarstysime panašnelį ar tą pranešimą pavadinimas žmonėms vartotinių skirtų šaltinių gyvūninių produktų sveikumo taisyklės, suteikiu žodį pranešėjui keturioms minutėms kalbėti. Pone pirmininkė, ponės ir